I would like to start the meeting because I, uh, I start to have... Norėčiau pradėti posėdį, nes man atrodo, kad daugelis jau išvykę namo. Norėčiau Jums pristatyti prane, koordinatorių pri, vakar priimtus sprendimus koordinatorių posėdėje dėl nuomonių ir pranešėjų, nuomonių rengėjų ir pranešėjų paskirimo. Renksime dvi nuomonės dėl Majot departamento statuso pasikeitimo, vieną dėl žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos taip pat e, žemės ūkio politikos, viešosios politikos ir socialinės politikos. Ir e, socialdemokratai renks visus šiuos pranešimus ir nuomonės. Toliau globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo sprendimai dėl Lombardijos regiono ir Tomaza e, automobilių Italijoje. Abi šiuos e, nuomonės tuo tarpu paskirtos LP frakcijai dėl globalizacijos padarinių uh, fondo sušvelninimo nusprendėme, kad e, nusprendėme dirbti sparčiau, kad ne, nevilkintume sprendimų. Toliau nuomonė dėl žaliosios knygos, dėl ilgalaikės ES ekonomikos finansavimo, ALP frakcija rengs. Taip pat yra nuomonė dėl e, savos iniciatyvos pranešimo, kaip Europa galėtų prisidėti prie e, verslui palankios aplinkos kūrimo, verslo inkubatorių skatinimo. E, socialdemokratams atiteko ši užduotis veiksmų planas dėl konkurencingos ir tvarios plieno pramonės paskirtas Alde frakcijai. Toliau svarstėme, kaip šiais metais e, susitvarkysime su procedūra regionų plėtros komitete dėl biudžeto pakeitimų teikimo 2013 metų biudžetui ir bendros nuomonės dėl 2014 biudžeto susitarėme dėl štai kokios procedūros. Pastaraisiais metais mes taip ir darydavome, nusprendėme kad įpareigosime pranešėją ir pirmininką dirbti remiantis štai kokią e, prielaidą, kad komisijos e, biudžet, patiktą biudžeto projektą laikysime min, minimumu, minimaliu biudžetu, kurio reikia Europai, nes reikia, kaip visada, taryba bandys ap, jį apkarpyti ir sutikėme komiteto pirmininkiai. E, ir kitiems, kurie dalyvaus rengiant projektą, e, siūlyti pakeitimus ir siūlyti kitokias sumas. Todėl komiteto pirmininkiai suteikti įgaliojimai dirbti tokiu pagrindu. Taip pat sutarėme patenkinti prašymą Derekvono dėl jo rengiamo pranešimo. Jis e, kreipėsi į politikos departamentą, kad šis parengtų E, dokumentą šią temą, o nuomonės dėl e, apžvalgų, kurias renksime, bus pri, e, sprendimai dėl apžvalgų bus priimti rugsėjo mėnesį, atžvelgiant į politinių frakcijų siūlymus. Taip pat ALP paprašė atidėti delegacijos apsilankymą Bulgarijoje E, rugsėjo mėnesį tą prašymą patenkinome, nusprendėme dar kartą tą klausimą svarstyti rugsėjo mėnesį ir kol kas dar neprimtas sprendimas, kaip spręsti Bulgarijos situaciją toliau ir ką daryti su ta spraga, kurie atsiranda, nes vizitas į Bulgariją neįvyks. Taigi dabar, manau, galime pereiti prie 18 mūsų darbo tvarkės punkto. E, čia yra Rafael Gulė, kuris yra e, Europos komisijos regionės politikos generalinis direktoratas, dir, e, direktorato vadovas jis atsakingas už Austriją, Kroatiją ir Sloveniją. Taigi noriu suteikti žodį jam, kad jis papasakotų, kaip Kroatijai sekasi gyvendinti sanglaudos politiką ir kokie iššūkiai laukia Kroatijos ir, pol, ir komisijos šioje srityje. Ačiū pirmininkė už man sutiktą galimybę pristatyti Jums pasirengimą sanglaudos politikos įgyvendinimui Kroatijoje. Tai gana sudėtinga situacija, nes kalbame apie tris skirtingus laikotarpius, kurie numatyti per trumpą laikotarpį. Iki Liepos pirmosios dienos Slovenija gaudavo paramą iš pasirengimo stojimui e, programos Taip pat jai bus, buvo taikomas struktūrinės ir sanglaudos politikos. Ir taip pat reikėtų pažymėti ir pripažinti, kad Kroatijos pastangos pastaraisiais mėnesiais buvo pasirengti tinkamam perėjimui prie kitos, prie kitos statuso e, pasirengimo stojimui e, programa dėmesį skiriame trims dalykams - transportui, aplinkosaugai ir regioniniam konkurencingumui, panašiai kaip ir kitų pasirengimo stojimui valstybių atvejui, atveju. Šios pasirengimo stojimui programos yra tikrai naudingos, nes jas įgyvendinant galima praktiškai išmokti dirbti Anksčiau taikėme e, parmą pagal ISPA programą, o dabar yra nu, taikoma EPA programa. Ir e, konkrečiai e, ypač akcentuojame daugiametį darbą, daugiametį lėšų įsisavinimą. E, Šių metų birželio mėnesį e, įsisavinimo lygis iš visų šių programų buvo 40 procentų, 26 procentai atmetus avansinius mokėjimus. Sakyčiau, kad galima teikti, jog situacija yra tenkinanti, nes įgyvendinimas prasidėjo tik tai 2008 pabaigoje. Kodėl taip vėlai? Dėl to, kad reikėjo pasirenkti valdymo ir kontrolės struktūrų suderinamumui. Ir netgi kalbant apie projektų įgyvendinimą, konkretus projektai buvo pradėti įgyvendinti 9 pabaigoje, 10 pradžioje. Mes e, atnešėme į posėdį mūsų paskutinio leidinio. E, numeriu, kur yra pateikti, pristatyti Kroatijoje gyvendintų projektų pavyzdžiai. Pateiksiu pavyzdį. Zagrebo universitete e, padėjome įkurti porą naujų departamentų, kurie bus tikrai patrauklus mokslo srityje. Atsižvelgiant į šias konkrečias e, aplinkybės, Kroatijos, kadangi Kroatija įstoja finansinės programos laikotarpio pabaigoje, nusprendėme 2007-2013 programas įgyvendinti remiantis EPA e, programos patirtimi. Kodėl? Tam, kad Kroatija galėtų e, plėtoti tas pačias kontrolės ir priežiūros sistemas, tai yra tos po įstojimo tos pačios ministerijos lieko atsakingos už tas pačias programas, pavyzdžiui, transporto ministerija už transporto, aplinkosaugos ministerija už aplinkosaugos programas, tik tai regionų konkurencingumas iš e, ekonomikos ministerijos perėjo į regionų ministerijos rankas. Kaip tai atrodo techniniu požiūriu? EPA programų galiojimas, įgyvendinimas praplečiamas iki šio finansinio laiko tarpio pabaigos. E, vienu atveju iki 2016 pabaigos, kad suteiktume daugiau laiko gyvendinimui. Programos tikslai ir prioritetai yra tie patys bet nu, skiriamos papildomos lėšos. Taigi, kaip jau sakiau, trys programos pagal pasirengimo stojimui E, programą e, gavo iš EPOS 338 milijonus eurų ir dar papildomai iš e, Europos regionų plėtros fondo ir sanglaudos fondo skiriame daugiau nei 400 milijonų eurų konkurencingumui iš regionų plėtros fondo lėšos, mažų vidutinių įmonių, kitai veiklai transporto programa finansuojama taip pat iš regionų plėtros fondo, geležinkelių, e, vandentekio e, sistemoms taip pat Aplinkos apsaugai iš sanglaudos fondo lėšos skiriamos socialiniai įtraukčiai švietimui ir be šių pagrindinių programų, žinoma, turime, vykdome dar kelias bendradarbiavimo programas skirtas e, pasienio bendradarbiavimui su Vengrija ir Slovenija. Kokių kitų žingsnių tikėtis 2013 programos kontekste. E, iki šiol dirbame su kroatais ir tikimės, kad kitą savaitę pasirodys NSRF programos e, mm, paskutinė redakcija. Kitą savaitę mus turėtų pasiekti nacionalinės strateginės nacionalinės Kroatijos strategijos e, projektas ir Liepos mėnesį tikimės, kad e, toliau dirbsime ir kad per vasarą komisija patvirtins šią strategiją ir tuomet turėsime vis, visą e, reikalingą rinkinį, e, kalbant apie kontrolės ir, stebės, ir, ir priežiūros sistemas. Komis, Kroatija pasiūlymą dėl jų pateiks e, vasarą ir iki šių metų pabaigos komisija turėtų viską patvirtinti. Pradžia nebloga, bet mūsų laukia tikrai dideli iššūkiai ir jie pareikalaus e, institucinių pertvarkymų Kroatijoje. Kaip jau sakiau, Kroatija prisijungia prie ES finansinės uh, E, programos laikotarpio pabaigoje, todėl sunku yra pasirenkti 2013 paskutinių metų darbui, nes 2014 prasideda nauja daugiametė finansavimo programa. Papildomas iššūkis yra tai, kad lėšos skirtos Kroatijai padvigubėjo nuo 2013 e, vidurio. Bet norime pasakyti, kad atsižvelgiant į lėšas, kurias dar skiria e, parlamentas, tai lėšos išauks beveik 8 kartus, dar 8 milijardai e, iš sanglaudos fondų, taip pat iš žuvininkystės fondų, lėšos skirtos jūrų e, politikai dirbdami su Kroatija, bendradarbiaujame su šalies nacionalinėmis institucijomis, kad e, prižiūrėtume, kokiu priemonių imanim, imamasi. Visų pirma, raginame ministerijas stiprinti administracinius gebėjimus. Šis sritis tikrai pat, patobulinta, tačiau dar nepasiekta visų tikslų. Pavyzdžiui, Kroatija turėjo pas, pasamdyti 230 naujų fondų uh, valdytojų. O kiek pavyko iki šiol pastatyti tik tai apie 50 žmonių. E, taip yra dėl to, kad sumažintas finansavimas iš biudžeto ir nėra galimybės pasamdyti visų reikalingų darbuotojų. Kitas svarbus veiksnys koordinuoj, e, tarp ministerinis e, bendradarbiavimas ir jo koordinavimas, tai aktualu ne tik Kroatijai, tai svarbu visais atvejais. Ir rengiantis busimam finansavimo laikotarpiu, naujam finansavimo laikotarpiu, norime, kad būtų kad Kroatija parengtų e, prioritetus e, investicijoms iš, iš keturių svarbiausių ES fondų. Toliau taikomos procedūros, pastebėjome, kad, kad e, tas pereinamasis laikotarpis susijęs su papildomais iššūkiais, nes nuo vieno taisyklių ir teisės aktų rinkinio Kroatijai reikia pristaikyti prie kitokio teisinio pagrindo, bet e, didesnių sunkumų neiškilo. Dar vienas svarbus veiksnys, kurį norėčiau paminėti, yra partnerystės ir konsultacijų procesos stiprinimas kaip ir e, kitose e, stojimui besirengiančiose valstybėse, tai yra administracinio darbo viena iš sudedamųjų dalių. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti, kad 6 birželio buvo surenkta e, didelis renginys skirtas partnerystės klausimams Kroatijoje. Taip pat norėčiau paminėti vamzdyno tiesimą Taip pat, atsižvelgiant į tai, reikia stiprinti toliau ministerijų gebėjimus, vietos valdžios gebėjimus. Ir norėčiau pažymėti, kad Kroatija jau ketvirtus metus sėkmingai naudojasi JASPERS programos teikiama, teikiamomis galimybėmis. Ir pasiekti rezultatai mus tikrai džiugina. Dar vienas dalykas - tai techninės paramos naudojimas pasirengiant e, programų įgyvendinimui ateityje. Užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. 214-20 laikotarpis ir pasirengimas jam. Žinau, kad vakar balsavote ir tuos sprendimus Kroatija turės įgyvendinti. Kaip jau sakiau, jos laukia didžiulis iššūkis - 8 milijardai eurų ministerijos taip pat turi pasirenkti, e, buvo parengtas valstybės strateginis planas, kurį pristatėme Zagrebui, ragname Kroatiją stiprinti savo ekonomikos konkurencingumą, E, laikantis Europos 2020 darbo tvarkės, taip pat užtikrinti e, aktyvesnį dalyvavimą darbo jėgos rinkoje, e, stiprinti, mm, gali, stiprinti kovą su skurdu, akcentuoti mokslinius tyrimų svarbą ir stiprinti administracinius gebėjimus. Dar per anksti kalbėti apie tai, kokie prioritetai bus patvirtinti, kokiu, apie kokius pasirinkimus uh, kalbėsime šiame proceso etape, kol kas mm, dar apie tai nekalbame, bet manome, kad Kroatija pasirinks tris programas, e, bus dvi prižiūrinčios institucijos, regionų plėtros bei e, užimtumo ministerija ir veikiausiai jie pasirinks centralizuotą požiūrį, tai yra tai, tos institucijos, tos ministerijos bus atsakingos už visą Kroatijos teritoriją. Tai tiek pradžiai ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Ačiū. Yeah, like and... Aš noriu Jums padėkoti. Pirmiausia, Janui Olbrichtų žodis. Kas norit pasisakyti, duokit man ženklą. E, e. Turiu klausimą. Pasimečiau, tiesą sakant, naujoje sistemoje Mes e, turime atskirą sistemą. 200 e, milijonų eurų tai yra numatyta papildomai Kroatijai. Reikėjo šiek tiek adaptuoti tas sumas, kad ta suma galėtų būti suteikta. Dabar kalbame apie 2013 metų perspektyvą ir tam yra taikoma EPA. Kaip suprantu, dabar e, artėja naujų operacinių programų pabaiga. Ir pagal 2013 metų reglamentą nacionalinė strateginė referencijos bazė yra numatyti 8 papildomi 8 milijardai. E, turiu klausimą. Mūsų kruatų saugų, e, kruatų draugų garantuotumo dėliai, iš kur tie 8 milijardai ateis? Mesgi turim rimtų problemų su 14 metų biudžetu. 13 metų biudžete jau yra skylių. Kitas dalykas, ar N plus 3 taisyklė Kroatijoje nėra taikoma? Mes žinome, kad galiausiai e, N plus 2 taisyklė buvo pakeista N plus 3. Ar N plus 2 ir pusė. Uh, buvo panaudota. Tai juridinė prasme, kaip tas galės įvykti, gal galėtumėt paaiškinti, nes e, gal yra kažkokie tai pereinamieji mechanizmai pritaikyti, bet e, mūsų visų dėliai e, būtų gerai žinot, kaip viskas bus organizuojama. 2014, 2015 ir 2016 metų mokėjimuose tos sumos turės būti numatytos. Aš tikiuosi, kad bus suteikta lankstumo. Gal galėtumėt šiek tiek nušviesti, kaip tos sumos bus surinktos. Ačiū, kaip aš suprantu, yra ir iš Kroatijos kolega, kuris norėtų pasakyti, gal prisistatykit, nes kol kas dar niekad nesusitikom anksčiau. Ačiū, Ivana. Aš esu Ivana Malit, aš esu nauja Europos parlamento narė iš Kroatijos. Dėkoju visiems jums už tai, kad pasveikinote ES glėbyje Kroatiją, jau praeitą savaitę ir šią savaitę. Aš pati turėjau galimybės tose procesuose Kroatijoje dalyvauti. Aš dalyvavau valdant EPA ir sus parengiamuosius veiksmus sanglaudos politikai. Aš Jano Olbrichto klausimo negaliu atsakyti. Aš žinau, kas vyksta, bet aš manau, kad komisija geriau tą padarys. Norėčiau iškelti kitokius du klausimus. Pirmiausia, e, Kroatijos galimybė gauti avansinę išmoką E, ta, šiam pusmečiui. Aš žinau, kad Kroatijai e, labai svarbu tuos pinigus būtų gauti iki 2013 metų pabaigos dėl biudžeto likvidumo. Ir aš norėčiau sužinoti, ką jūs prognozuojate tuo atžvilgiu, kadangi sakėte, kad valdymo ir kontrolės sistema ir valdymo aprašas bus jums atsiustas birželio, e, Liepos mėnesį atsiprašau, ir po to prireiks keletos mėnesių E, tam aprašymui išnagrinėti. Ir tada galėsim gauti leidimą pradėti gyvendinimą. Dar vienas dalykas, kitas klausimas yra susijęs su parengiamąją veiklą 2014-2020 metų laikotarpiui. Dabar atrodo, mes visi sutelkiam dėmesį 2013 metų antrąją pusę ir e, kita finansinio progra... kita, kita finansinės programos dalis yra kartais tarsi nustumiama į antrą planą. Tačiaugi tas laikotarpis nuo 14 iki 20 metų yra nepaprastai svarbus. Jūs, aišku, sakėte, kad partnerystės ir konsultavimosi procesas yra viena iš silpniausių pusių Kroatijoje, tačiau e, galiu pasakyti, kad ir mano akimis Kroatijoje tokių galimybių nėra. O dėl administracinių gebėjimų Mes e, rengiame organizacinės raidos e, kaitos strategijas ir paskui turim atitinkamą veiksmų planą, kaip tas strategijas įgyveninti. Taigi pažiūrėsim, kaip mums seksis tą daryti. E, tai yra labai svarbu e, projektų ciklui, geram finansų valdymui ir tolesnėme gyvenime. Ačiū. Aru. Viktor Boštinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, aš atsimenu, 2008 metais pavasarį, kai aš ką tik buvau išrinktas e, Rumunijos e, atstovų į Europos parlamentą, aš e, turėjau progą susitikti su Kroatijos žurnalistų ir pareigūnų delegacija. Ir jie manęs klausė, kokia yra Rumunijos patirtis – Aišku, jie nenorėjo, kad mes juos mokytume, bet jie norėjo tarsi pasimokyti iš mūsų padarytų klaidų, iš e, to, kas buvo įmanoma, nes tada mes turėjom tokios negatyvios patirties. Bet tada kruatai pademonstravo norą, ryštą e, įvertinti mūsų patirtį ir padaryti išvadas, kas galėtų būti pritaikyta Kroatijos poreikiams. Aš nežinau, kaip toliau įvykiai klausėsi Kroatijoje, kaip kas keitėsi, bet gal Europos komisija galėtų papasakoti, kaip vertinate administracinius ir institucinius šios valstybės gebėjimus atremti naujos sanglaudos politikos įgyvendinimo keliamus iššūkius. Pažvelkime į Rumuniją ir Bulgariją. Pažvelkime į Lenkijos puikią patirtį, kitų valstybių patirtį ir pamatysim, kad administraciniai gebėjimai, institucijų sugebėjimas dirbti yra esminis dalykas. Toks buvo mano pirmas klausimas. Antras klausimas. Kaip komisija užtikrins, kad dabartiniu etapu Kroatijoje nesusidarytų jokio nestabilumo atmosferos, kad politikai nesikištų į specialistų dirbančių ES fondų srityje veiklą? Aš iš savo patirties žinau, labai blogos patirties Rumunijoje, žinau, kad e, institucinių juridinių požiūrių pasidaro valstybėje nestabili padėtis ir tada politikai pradeda kištis į ekspertų, specialistų darbą. Ir tas atneša tikrai e, baisių rezultatų. Aš norėčiau sužinoti, ar komisija e, atsižvelgs į praeities geras ir blogas klaidas e, ar pamokas ir užtikrins, kad e, Kroatija ir kiti potencialus kandidatai Europos Sąjungą ateityje sugebės sukurti stiprų, patikimą, tvirtą administracinį pamatą. Kroatija turėdama tvirtą ekspertų stuburą gali padaryti žymiai daugiau, nes tie žmonės žino, kokios yra valstybės tradicijos, kokia istorija, kaip e, administracija toje šalyje elgesi. Mes linkim geriausios kloties Kroatijai ir mums reikia tikrai gero pavyzdžio visiems vakarų Balkanams. Mes e, jiems turim parodyti kelią. Aš gerbiu tas valstybės ir visus kitus galimus kandidatus Europos Sąjungą. Mes turim parodyti toms valstybėms pavyzdį, kaip parengti gerą administracinę regioninę reformą ir kaip sukurti administracinius ir institucinius gebėjimus. Jens Nilsen. Just, uh, one... Vienas trumpas klausimas. Pirmiausia, Aš sveikinu naujus kolegas parlamente. Vienas klausimas. Matau, kad Kroatija yra padalinta į 21 uh, e, administracinį padalinį, o struktūrinių fondų valdymas vyks nacionaliniu lygiu. Ar tai reiškia, kad sprendimai dėl projektų bus priimami nacionaliniu lygiu? Mariterė Sančia Šmit. Merci beaucoup, madame la présidente. Bien sûr. Euh, Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą iš Kroatijos. Mes tokiame komitete, kuris labai svarbus Kroatijos ateičiai. Aš norėčiau pakalbėti apie teritorinį bendradarbiavimą. Puikiai suprantame, kad visa tai, kas dabar minima, tai yra šalies gebėjimai panaudoti tai, ką gali pasiūlyti ES iš regioninių ir struktūrinių fondų. Man atrodo, kad e, teritorinis bendradarbiavimas iš tiesų įgaus labai didžiulį, didžiulę svarbą, nesvarbu, ar tas bendradarbiavimas vyks tarp regionų ar tarp valstybių. E, tarp regionų, jeigu tas bendradarbiavimas vyktų, tai norėčiau paklausti, e, pas, pasakyti, kad labai svarbu keistis gerą praktiką tokiai šaliai, kuri ką tik tais įstojo Europos Sąjunga. Iš tiesų, tas aspektas įgaus vis didesnės svarbos. Tokia šalis kaip Rumunija yra irgi viena iš paskutinių, kurie įstojo ir e, e, ji, aišku, galės išvengti tų klaidų, kuriuos padarė anksti, anksčiau įstojusios šalis. Ką galima padaryti šią linkmę, ką galima dar labiau optimizuoti. Tie fondai, kurie buvo skirti E, tai iš tiesų jie apima, e, jie, jie yra 500 milijonų dydžio, ar tie fondai yra racionaliai panaudojami, kaip e, optimizuojamas jų panaudojimas. Jeigu tie fondai nebuvo visiškai išleisti, tai dėl kokių priežasčių. Ačiū, Marie Terez. Žiplas. Uh, o Žiplasik. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu labai paprastą klausimą, kuriame yra kalbama apie partnerystės principą. Komisija šio sutikimo pradžioje sakė, kad naujajam finansavimo laikotarpiu iškyla tokių rimtų iššūkių. Ir aš norėčiau paklausti komisijos arba Kroatijos kolegų, ar e, buvo pasirenkta dalyvavimui e, operacinėse vienamosiuose programuose. Kaip savivaldybės dalyvavo šioje sanglaudos politikos dalyje? Daugiau niekas atrodo nebenori pasisakyti, tad aš paprašysiu Rafael atsakyti. Aš įsivaizduoju, kad ir Europos komisija yra smagu matyti kolegų iš Kroatijos, todėl e, turbūt po jūsų suteiksim žodį ir kolegiai Ivanai. Bet pirmiausia, komisijos atstovai žodis. Um. Labai ačiū. Pirmiausia, dėl biudžeto. Gal aš neaiškiai pasakiau, 8 milijardai yra e, suma skirta 2020 metams. E, Europos parlamentas ir taryba susitarė dėl to laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų. N plus 3 taisyklė, jau EPOje e buvo taikoma ta taisyklė, jau, pasirinkimo, e, jau narystės sutartyje E, buvo sakoma, kad per likusi pusmetį šių metų irgi bus pritaikta N plus 3 taisyklė. E, taigi iki pat 2016 metų yra aiški sistema. Vienos iš kolegių klausimas. Taip, e, šiais metais mes iš tiesų pirmiausia norime užtikrinti, kad valdymo ir kontrolės sistemos būtų suderintos iki šių metų pabaigos, kad Kroatija jau galėtų gauti finansavimą. 2007-2013 metų laikotarpiu yra taikoma tokia pat taisyklė, kad išmokos būtų gautos, pirmiausia, turi būti valdymo ir kontrolės sistemos akredituotos. Todėl mes labai džiaugiamės, kad Kroatija priėmė sprendimą atkurti ne tik tai 7-13 metų programas 2014-2020 e, metų laikotarpiui, bet ir atsižvelgti į dabartinės EPA struktūras, viską įvertinti. Kol kas vertinti ir spręsti nieko negalime. Įvyko nemažai susitikimų tarp mūsų ir e, valdytojų instancijos, taip pat e, tarp mūsų audito institucijų ir Kroatijos audito tarnybų. Mes tikimės, kad Liepos mėnesį pateikta ataskaita bus geros kokybės, bet kol kas jos nematęs aš negaliu nieko čia pasakyti ir nežinau, kaip komisija vertins, ar gerai ar ne iki metų pabaigos. Bet e, mums, aš manau, vienas iš rimčiausių uždavinių bus išvengti likvidumo problemų Kroatijoje pirmaisiais narysės metais. E, dėl e, pasirinkimo 2014-2020 metų laikotarpį. Jau kai dėrėjome 7-13 metų programoms, matėme, kad dėl ministerijų uh, E, administracinių gebėjimų stokos e, nebuvo galima gerai pasirengti. Reikalavome, kad daugiau dėmesio būtų skirta rengiantis kitam finansavimo laikotarpiui. Bet dabar jau tą puslapį galim užversti, manau, kad yra gerai pasirengta ir esu tikras, kad dabar Kroatijos administracija sugebės akcentuoti pakankamai 2014-2020 metų finansavimo poreikius. Uh, iki sausio mėnesio, nuo sausio mėnesio atsiprašau, e, mes jau palaikome labai glaudžius ryšius su Kroatijos administracija, bet tiesa yra ta, kad dar šiek tiek neaišku, kokie bus strateginiai pasirinkimai Kroatijos. E, kitą antradienį vėl su Kroatijos atstovus sutiksime ir tikimės gauti daugiau informacijos. E, jūs esate teisi, sakydama, kad strategijos yra viena iš didžiausių problemų kol kas. Ta prasme, mūsų vadinamasis pozicijos dokumentas buvo labai uh, reikalingas, nes ten e, pirmą kartą buvo apšvelgta, kokia yra padėtis aiškiai, bet to nepakanka. Dabar matome, kad Jaspers programa, pavyzdžiui, Kroatijoje yra labai naudojama, tvarkant transporto sistemą. E, viskas užbaigta šiais metais nebus, bet veiksmų planas ir strategija turės būti jau parengti kitais metais. Taip pat e, turime kitą pozicinę strategiją, kuri E, kol kas dar negali būti įgyvendinta Kroatijai. Administraciniai gebėjimai, jūs visiškai teisūs. Pirmose diskusijose su Kroatija, rengiantis 2014-2020 metams, e, pamatėme vieną tokį sveikintiną dalyką. E, Kroatai yra pasirengę teminį tikslą, 11 teminį tikslą pradėti įgyvendinti ir jie turi administracinių gebėjimų tam. E, mes e, pirmiausia norim užtikrinti, kad geri akcentai būtų išskirti, nes dabar atrodo, kad Kroatija bando padaryti viską tuo pačiu metu, labai daug pagalbos gauna iš visur ir EPOS jau pirmąjį komponentą jie labai panaudojo ir nemažai paramos gavo, tai yra gerai. Pavyzdžiui, jie turėjo dvinius iš Lietuvos ir iš Vengrijos, vadinamosius dvinius, kurie atvažiavo paremti juos, padėti jiems, bet esmėgi yra ta, kad uh, ministerijose trūksta gebėjimų. Esmė yra ta, kad jeigu ir iš kitų valstybių narių yra suteikiama gera pagalba, geros konsultacijos, e, pati Kroatija ministerijose kol kas iš esmės padėties smarkiai nepagerino. Tie administraciniai gebėjimai iš esmės nepagerėjo. Dėl stabilumo ar nestabilumo. Taip, nestabilumo grėsmė egzistuoja. Uh, Bet e, dabar, žiūrint į Kroatiją, atrodo, kad ten e, aplinka yra gana stabili. Taigi aš galiu tik pasitikėti, tik, tik viltis, kad taip ir išliks. Kitaip e, iškils rimtų problemų. Dėl administracinių padalinių ir paskirstimo lygio Vėlgi trūksta tų administracinių gebėjimų, todėl turbūt ir buvo priimtas sprendimas centralizuotai viską valdyti. Ministerijoms tenka pagrindinis vaidmuo. Bet e, sažiningumo dėlį reikia pasakyti, kad visose 21 apskričių ar tų administracinių padalinių yra ieškoma administracinių gebėjimų, kas galėtų tuos projektus įgyvendinti, kas galėtų juos valdyti. Dėl savivaldybių dalyvavimo norėčiau išskirti du elementus. Pirmiausia, yra e, e, savivaldybių e, konfederacijos atstovų kiekviename stebėsenos komitete, taigi jie savivaldybės jau gyvena gyvenimo procese ir aš įsivaizduoju, kad Birželio 6-7 dieną įvykusi konferencija buvo labai naudinga, nes ji buvo skirta būtent savivaldybių ir vietos administracijai. Manau, kad to, nemanau, kad to pakanka, bet bent jau administracija dabar suprato, kokios naudos jį gali gauti iš ES. Ir paskutinis pastebėjimas, ponios Sančias Šmit klausimas dėl teritorinio bendradarbiavimo. Aš manau, kad Kroatija puikiai supranta tai ir jai labai rūpi tie klausimai. Aktyviai reiškėsi Dunaus strategiją įgyvendinant, stengiasi pasinaudoti kitų valstybių patirtimi ir aš manau, kad įgyvendinant ketvirtąją Adrijos jūros strategiją ji e, dalyvaus dar aktyviau. Iš tiesų, mes stengiamės, kad Kroatija kuo geriau pasinaudotų kitų valstybių sukauptą patirtimi. E, Aš pats esu atsakingas ne tik už Kroatiją, bet ir Sloveniją bei Austriją. Ir štai Zagrepe mes e, vasario 12 dieną dalyvavome uh, mhm. išsamių išmaniųjų specializacijų strategijų aptarimo konferenciją. Ir e, ji buvo labai naudinga. Matome, kad Kroatija gali tarnauti kaip pavyzdys kitoms vakarų Balkanų šalims. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį dar įvyko geras seminaras, kuriame kalbėjome apie informacijos teikimą ar patirties, pasikeitėm patirtimi apie viešuosius pirkimus. Tai yra rimta problema visoms valstybėms narėms. Vėlgi, aišku, to neužtenka, bet tai yra gera pradžia Kroatijai suprasti, kaip gali iš kitų pasimokyti. Ačiū. Ivana, like to... Ivana, ar norėtumėte pakomentuoti, prašau. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už šių diskusijų surengimą, už tai, kad kalbate apie tai, e, kokia yra padėtis Kroatijoje. Aš stengsiuos e, savo šalies parlamente paskatinti tokias diskusijas, remdamasi čia įvykusių diskusijų išvadomis, nes politinių požiūrių tai labai aktualu mm, užtikrinti gerą sanglaudos politikos gyvendinimą. Sanglaudos politikos poveikis Kroatijai yra labai juntamas ir labai svarbus. Kalbu apie e, lėšas, fondus, kurie bus investuoti. Tai iš esmės e, turime užtikrinti strateginį mąstymą ir požiūrį šalyje. Buvo kalbėta apie e, komunikavimo būtinybę tarp centrinės vyriausybės ir regionų valdžios. Tai iš tikrųjų labai svarbu, regionai yra aktyvus, nori dalyvauti programuose ir būti proceso dalimi. Ir kiekvieną dieną žinau, kad Kroatijoje e, keičiamas informacija apie opera, tų projektų įgyvendinimo eigą mes turime padaryti strateginį pasirinkimą, nes yra atrinkta 11 e, teminių prioritetų. Jie visi patrauklus ir nujai valstybė nariai nėra lengva išsirinkti aktualiausias temas. Žinau, kad vyriausybė bevelytų pasirinkti viską, tačiau jeigu būtų bandoma gyvendinti programas visose sritise, tai tai neužtikrintumėme reikalingo poveikio. Žinau, kad Kroatijos institucijos atsakingos už e, koordinavimą aktyviai dalyvaus šiame darbe, peržiūrėjus lėšas numatytas 2014-2020 metų laikotarpiui, e, mums iš sanglaudos fondų skirti 8 milijardai eurų, taip pat skirtos lėšos iš žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros fondų, tai Taigi septyniarių metų laikotarpį mums numatyta didžiulė suma, kuri priliksta mūsų šalies biudžetui. Tai lėšos, kurios galėsime panaudoti, kad paskatytume šalies augimą ir plėtojimąsi. Manau, kad su tomis lėšomis mes tikrai paskatinsime e, procesus šalyje. Ir noriu pasakyti, kad Noriu taip pat e, pasakyti, kad mes, kuomet šalis pakankamai e, pažengs priekin, mes taip pat rengiamės prisidėti prie ES biudžeto, įnešti savo indėlį ir ne tik prašyti pagalbos. Taigi tai tikrai labai svarbios temos. Manau, kad šalyje bus e, surinktos informacijos ir agitacijos kampanijos ir visi suvoks, koks tai svarbus darbas. O kalbant apie koordinavimą ir bendradarbiavimą, darbą tarp ministerijų, man atrodo, kad Kroatijos regionų plėtros ministerija, kuri, kuriai tenka daugiausia užduočių pasirengiant sanglaudos politikos įgyvendinimui, uh, yra šiek tiek vieniša, nesulaukia reikalingos paramos iš kitų e, ministerijų. Bet žinau, kad panaši situacija buvo susiklošusi ir kitose valstybėse narėse, todėl ir pirmininkaujančiai Lietuvai, kuomet jis surengė neoficialų ministrų susitikimą skirtą regioninės politikos klausimams, mes pasiūlėme kviesti į tą susitikimą ne tik regionų plėtros ministrus, bet ir finansų ministrus. Nes finansų ministrai turėtų aktyviau dalyvauti, nes jų poveikis sanglaudos politikai tikrai yra svarbus. Ačiū. Tikrai labai džiaugiuosi, kad ir jūs dalyvavote šiame susitikime ir pristatėte savo požiūrį. Suteiksiu žodį Šonui Kelį, nes jis šiek tiek vėlavo, bet noriu pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Noriu palinkėti Kroatijai visokiojo pasiekmės, o peržiūrės mums pateiktus dokumentus. Uh, pastebiu daug panašumų tarp Kroatijos ir mano šalies. Visų pirma, gyventojų skaičius panašus ir kai mes stojame Europos Sąjungą prieš, lygiai prieš 40 metų, mūsų BVP buvo toks pat beveik tokio padydžio kaip Kroatijos. E, ir mums ypač padėjo struktūrinių fondų, sanglaudos fondo lėšos, mes investavome į infrastruktūrą ir tapome viena iš. E, labiausiai pasiturinčių ES šalių buvome keltiškasis tigras. Manau, kad peržiūrėjau, su, su kuo Kroatija prekiauja, į kurias šalis Kroatija eksportuoja. Manau, kad ta, ta, ta įvairovė nedidelė, bet e, Europos Sąjungoje, tapus Europos Sąjungos nare, Kro, Kroatijos situacija tikrai labai sparčiai pasikeis. Ir manau, kad reikia išmintingai panaudoti finansavimą iš struktūrinių ir sanglaudos fondų. Manau, kad situacija tikrai sparčiai pasikeis ir aš nebejoju, kad Kroatija taps sėkminga visą teisę ES nare ir galbūt netrukus Kroatija taps viena sparčiausiai augančių valstybių narių, vertinant BVP, pagal BVP dydį Kai girdime tiek daug neigiamų dalykų apie Europos Sąjungą, tikrai džiugu, kad. Yra svarbu akcentuoti ir gerą žinę, pavyzdžiui, paminėti tą faktą, kad Latvija prisijungė prie eurozonos. Ačiū šonai, man atrodo, tos šalies pajūris yra dar patrauklesnis negu jūsų šalies pakrantė. Uh, Baigėme šios temos svarstymą. Dėkoju Rafael Gulė ir Ivanai Maletičius, esate ekonomikos komitete ar ne, bet dėkoju, kad už tai, kad atėjote pas į mūsų posėdį. Toliau Rosa Esteras Feragud e, pristatys reglamentą, e, reglamento dalinį pakeitimą dėl šalių keleivinių geležinkelių transporto paslaugų rinkos. Bien, se trata de un, del reglamento presentado por Dėkoju pirmininkė. Tai yra reglamentas, kurį pristatė komisija ir tie visi pakeitimai susiję su keliaivių, trans, keliaivių pervežimu e, geležinkeliu Europos Sąjungoje e, nukreipti siekti daugiau konkurencingumo, harmoningo vystimosi. Šiame reglamente taip pat yra patikslinama, ką turi daryti E, valstybinės paslaugos, siūlomos skaidrumo priemonės, apibrėžiant valstybinių paslaugų savoką. Vyriausybės prašo, kad būtų nustatyta prievolė valstybės, valstybės paslaugoms tam tikra. Ir galiausiai mes absoliučiai pritarėme e, tam, kad pagrindiniai E, pasiūlymo principai ir pakeitimai yra e, teisingi, viską dar e, reikia patikslinti, sakykime, neaišku, kas yra miesto aglomeracija arba kaimo regionas. Taip pat ieškotume aiškesnio apibrėžimo, kas yra vietinė institucija. Taip pat kitus terminus reikia patikslinti ir reikia kai ką dar daryti su lingvistiniais e, niuansais. Geriausia būtų, jeigu linktume prie naujų paaiškinimų ir papildymų, nes juos įvedus pasiūlymas pasidaro daug aiškesnis negu tas, kurį pateikė komisija. O šiaip pasiūlymai visiškai pritarėme ir šita, e, šitas pasiūlymas įeina į geležinkelių paketą paketą ir, yra, ir labai dera su visais ankstesniais pasiūlymais. Shadows. Uh... Ačiū, nematau šešėlinių pranešėjų. Jei niekas nepakeičia šešėlinių pranešėjų, tuomet žodis kolegams. Oldži Vlasak. Jūs taip pat ir šešėlinis pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau perėti prie čekų kalbos. Rozpracování tohoto návrhu který mo... Noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą ir pasakyti, kad kai kurias jo dalis palaikau, tačiau noriu taip pat išsakyti ir vieną konservatyvesnį pastebėjimą. Įgyvendinant šį geležinkelių paketą turėtume užtikrinti žemesnės kainas, geresnę situaciją vartotojams. Tai aš palaikau. Tačiau man iškilo abejonių dėl E, nedidelių sutarčių, e, nedidelės apimties sutarčių, kurių kiekis anot pranešėjos turėtų išplisti, išaukti, kad institucijoms nereikėtų skelbti konkursų paraiškoms ir, ir ne, neskirti lėšų konkursų rengimui. Tačiau tokia tokia alternatyva turėtų būti pasirenkama tik tai ne, nesvarbių sutarčių atveju, kuomet e, neskiriame dėmesio konkurencingumui tarp konkurso dalyvių. Jeigu būtų pasirinktas toks kelias, būtų atvertos duris paplitusiems, paplitusiai praktikai, kuomet e, daugybė sandorių, e, sudar, teisę sudaryti sandorius laimi nacionaliniai veikėjai. Aš nežinau, ar tai visada yra geriausias dalykas ir aš tam nepritariu. Pirmininkė, e, tuomet pasisakančių sąrašas baigtinis, nebent Rosa norėtų pakomentuoti Oldžiai Vlasek e, pasisakymą. Ačiū ponui Vlasai, e, mes labai mielai iš. E, iš, išnagrinėsime tai, kas buvo pasiūlyta, o neturėtume turėti su tuo jokių problemų pakeitimų terminas. Norėčiau pasiūlyti datą rugsėjo mėnesį, nes transporto komitetas rengėsi pranešimą tvirtinti lapkričio mėnesį. Taigi pakeitimus reikia terti iki e, rugsėjo 12 vidurdienio. Dabar noriu pereiti prie 20-ojo darbo tvarkės punkto Mariterė Sančias Šmit nuomonės dėl geležinkių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje. Prašau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos, kaip sakė Roza, e, geležinkelių sistemos sąveika yra nauja, nauja tema ir gana techninė, todėl labai sunku tą temą pristatinėti. Mūsų komitetas vis tik tais nusprendė išleisti nuomonę, o aš pabandžiau išnagrinėti detaliai komisijos pasiūlymą ir pažiūrėti, ką, kaip galime viską patobulinti. Nepaisant techninio aspekto, galima susi... E, nereikia pamiršti, kad geležinkelių sritis e, labai stipriai susijęs su e, kitomis rytimis ir E, e, lokomotyvams bei vagonams reikėtų leisti ne, bet kokioje teritorijoje riedėti laisvai. Minutėlę e, paprašysiu dar pavyzdžiui pateikti. Aš esu iš Prancūzijos pietų, gyvenu prie pat Ispanijos sienos ir tenai greitųjų e, traukinių linija nuo Tarpiniano iki Barcelonos šiuo metu yra sugedusi. Tuo tarpu visos infrastruktūros yra, e, o, e, tarp, o traukinys negali tarp, tarp Perpinjano ir Barcelonos važinėti šiuo metu. Taip kad dabar norėčiau e, atkreipti jūsų dėmesį į tarpusavio suveikimo problemas geležinkelių sistemoje, tačiau mes kol kas dar neturime tokių sistemų, kurios veiktų tobulai. Įvairios nacionalinės sistemos dar e, e yra istoriškai tam, tikrai, e, ta, tam tikrą prasme nus, nu, nu, nu, nukentėjusios, kadangi nuo invazijų reikėjo saugoti nacionalinės teritorijas ir geležinkelio vėžė yra numatyta kitokia. Taigi e, dabar e, jau e, tokia grėsmė e, dingusi. E, sienų nėra, tačiau juk anksčiau tos sienos buvo ir mes tą labai greitai pamirštame. E, komisija pristatė sausio mėnesį ketvirtąjį geležinkelių paketą ir jos užduotis buvo užbaigti kurti geležinkelių erdvę ES, mažinant e, geležinkelių transporto kaštus. E, tai vienas iš pagrindinių tikslų. Šių reformų poveikis valstybėms, regionams ir savivaldybėms bei visiems, kurie dalyvauja geležinkelių sistemoje ir piliečiams bus didžiulis poveikis. E, aišku, tai labai e, dera su kitomis ES politikomis ir dėl to mes pateikėme nuomonę. Šio, šios e, direktyvos pasiūlymas yra sumažinti kaštus geležinkelio transporte, pervežimuose ir pagerinti uh, saugumą. Aš norėčiau labai trumpai priminti, kaip veikia lokomotyvų arba vagonų e, leidimų sistema. Gana sudėtinga viskas. Dabar ši procedūra gali trukti apie du metus ir kainuoti netgi 6 milijonus eurų. Taigi manau, kad to tikrai nereikėtų pamiršti šiandieną. Daugiau negu 11 tūkstančių techninių e, ir įvairių saugumo taisyklių sąjungoje galioja. E, geležinkelių agentūra tik turi minimales tarpusavio savaikumo normas, standartus sukurti ir tokias taisyklės, pagal kurias galėtų traukiniai saugiai važinėti. O e, traukinių e, paleidimas į eismą viskas priklauso nuo nacionalinių taisyklių, o nacionalinės taisyklės labai skiriasi vienos nuo kitų. Sertifikavimo taisyklės irgi, kaip jau sakiau, gali viskas trukti netgi du metus ir kainuoti 6 milijonus eurų. Turime tam tikrus skaičius ir matome, kad e, e tie kaštai sudaro netgi 10 procentų lokomotyvų kainos, kai kuriais atvejais netgi iki 30 procentų. Kai kurios e, valstybės netgi imasi tam tikrų netikrų e, protekcionizmo priemonių, e, kada prašo atlikti testus, kurie jau buvo atlikti, arba dar kažką, kad tik tais nevažinėtų svetimi traukiniai po jų teritoriją. E, tos valstybės, kai kurios valstybės nori, kad nacionaliniai leidimai būtų panaikinti ir kad būtų palikti tie leidimai, kurie išduodami sąjungos mastu. Dar komisija nori suteikti operacinį e, neatsakomybę agentūrai ir būtent nacionalinė agentūra suteiks dabar, turėtų suteikti leidimus, jeigu traukiniai atitinka visus reikiamus standartus. Taip išduoti leidimai galios visoje Europos Sąjungoje ir tai bus didelis žingsnis į priekį. Nacionalinės institucijos tuo, metu, tuo tarpu e, nacionalinių institucijų pečių atkris ta jams dabar tenkanti atsakomybė ir štai kokius aš jums teikiu pakeitimus. E, komisijos pasiūlymas eina e, su paprastinimo linkui ir tai yra labai gerai visai transporto erdvėje ES bendrai paėmus Tačiau aš norėčiau tą procedūrą patikimo į rinką šiek tiek pakoreguoti, kadangi atrodo kyla tam tikros rizikos. Dauguma pakeitimų susijęs su 20 straipsnių direktyvos projekte ir tai yra vienas iš svarbiausių straipsnių. Komisija neįvertina kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, agentūros gebėjimus pakeisti 27 saugumo agentūras iš valstybių narių. E, agentūra taip pat negali visų taisyklių šalių visose e, valstybėse galiojančių apriepti. Jis jų yra daugiau, daugiau ne 11 tūkstančių. Techniškai jinai to nesugebės padaryti. Dar, dar daugiau komisijos pasiūlyme kaštai ir atsakomybė paleidžiant e, vagonus į e, tinklą e, priklausytų tik tais e, geležinkelio įmonėms. Tačiau man atrodo, kad tie kaštai būtų per daug dideli. E, Ir jei, e, ypatingai dideli, jeigu nauji kažkokie tai veikėjai į rinką norėtų patekti. Ir Deutsche Bahn ir, e, Deutsche Bahn ir sakykime, ir e, SNCF Prancūzijos problemų nekiltų, tačiau mažesniems įmonėms jau būtų nekas. Pakeit pakeitimai e, labai siejasi su, e, su Liepos išvadomis padarytomis taryboje e, ir mes turime parodyti, kad mūsų pozicija su tuo dera. E, nauja sąranga yra numatyta, o agentūra dabar jau turėtų išduoti visus leidimus visiems e, lokomotyvams bei vagonams. Tokiu būdu bus išvengta diskriminacijos ir vėlavimų. E, prašytojas turi pateisinti savo prašymą, kodėl nori pateikti tokį, tokius ar tokius riedmenis į o agentūra jau tada turėtų spręsti viską objektyviai, manau, kad tai yra labai didelis supaprastinimas. Šeši mėnesiai yra skiriami papildomoms, e, papildomoms, e, papildomiems dokumentams priimti, keturi mėnesiai papildomiems do, e, dar papildymams ir dešimt mėnesių turėtų ta agentūra bendradarbiavimui su nacionalinėmis agentūromis siūlau europinį registrą įvesti, o ne turėti 27 registrus, tokiu būdu bus viskas daug paprasčiau. Tik tais pagrindiniai pakeitimai susijęs su e, traukiniais turėtų e, gauti kažkokius tai leidimus. Techniniai Visi pakeitimai turėtų būti labai kruopščiai vertinami, atsarginės dalys taip pat turi būti harmonizuotos, kad e, rinka Europoje taptų likvidesnė. E, RTMS sistemos turėtų e, veikti, kad mūsų tos mūsų sistemos būtų galiojančios, mūsų virtinės sistemos galėtų visoje Europoje. Naudojimo zoną turėtų būti galima išplėsti iki pat, e, iki pat ES sienų išorinių. Taip pat norėčiau papasakoti apie pereinamąjį laikotarpį. E, Europinė agentūra ir nacionalinės agentūros turi atlikti tam tikrą adaptacinį darbą ir tur, siūlyčiau ne dviejus metus tam paskirti, o trejus. Per e, du metus komisija turės pateikti ataskaitą apie tai, kokią pažangą padarė Europinė kandidatūra atlikdamas savo naujas pas, pa, um, pareigas. Labai atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, tačiau viskas labai techniška, norėjau pristatyti detalės. Labai taip pat norėjau pasakyti, kaip svarbu tos naujos taisyklės teritoriniai sanglaudai. Komisija mano, kad nuo 90-ojo dešimtmečio pabaigos E, kai atsirado nauj, naujų dešimt valstybių, e, geležinkelių patrauklumas sumažėjo, kadangi yra atsiradusių ES tam tikrų zonų, kuriuose geležinkeliu važiuoti tarptautiniais, sakykime, maršrutais yra daug sudėtingiau. Dabar su nauju dokumentu mes turėtumėm pataisyti situaciją. Ačiū, Mariteres. Atsiprašau, nepastebėjau iš pradžių, kad jau turime komisijos atstovų, tai kai baigsime šį klausimą svarstyti, Roso Taraso klausimą dar panagrinėsim. O dabar Odžiai Vlasak. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą žodį. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti poniai e, Sančias Šmit e, už labai kruopštų pasirengimą šiam klausimui ir jo pristatymą. Jau išklausęs jo, išgirdau nemažai atsakymų į mano turėtus klausimus. Aš manau, kad iš tiesų šis pranešimo projektas yra svarbus ir didelis žingsnis į priekį. Norėčiau pasakyti, kad kaip tik dabar E, vagonų e, naudojimo e, licenzijos yra išduodamos per nacionalinės agentūras. Ir mes žinome, kad yra visa eilė dokumentų numatytų, kuriuos reikia pateikti. Pavyzdžiui, pastarųjų škodos pagamintų greitųjų traukinių vagonų uh, E, naudojimui reikia atlikti e, tam tikrus bandymus, testus ir jie kainuoja nepaprastai brangiai, apie 150 tūkstančių eurų tai kainuotų. Todėl mes turėtume sukurti vienodas taisyklės. Nenoriu kartoti visko, ką sakė ponė Sančias Šmit, bet iš tiesų mano klausimas būtų toks, ar Europos geležinkelių agentūra ERA e, sugebės visas tas problemas išspręsti Tai reikštų, kad sprendimų prieimimas iš 27 nacionalinių saugos agentūrų būtų perkeltos į centrinę geležinkelio agentūrą Europoje. Tada iškyla klausimas, o Europoje išduota licenzija, kiek ji kainuotų? Ar jeigu ji bus per daug brangi, turbūt negausite daug, nesulauksite daug norinčių gauti tokią licenciją. Kitas dalykas, mes e, kalbame apie vagono e, judėjimo zoną. Tai turbūt reikėtų nuspręsti dvi šalių pagrindų ir tai mažiau kainuotų. Manau, kad tos klausimus dar aptarsime, bet kaip pranešėja sakė, reikia užtikrinti, kad būtų nustatyta viena, vieno mėnesio riba e, pakeitimams pateikti, o paskui e, dar vienas e, mėno turi būti suteiktas licenzijai išduoti. Manau, kad tai būtų žingsniai teisinga kryptimi, procedūra yra gana sudėtinga ir uh, yra siūloma dabar išpre, iš, pratesti laikotarpį nuo dviejų iki trejų metų, bet aš labai tikiuosi, kad valstybės narės e, pritar šiam susitarimui, nes kitaip visa sistema žlugtų. Labai ačiū šį pranešimą, remsiu didėjo dalį. Vous êtes aussi shadow rapporteur. Jūs irgi šešėlinis pranešėjas, ar ne? Oui. Oui, effectivement, je suis. Euh, Taip, aš šešėlinis pranešėjas dėl ketvirtojo geležinkelių paketo, dėl tos dalies, kuri valdymu susijusi. Tai jūs norite kalbėti dabar? Ne, palauksiu, kai kalbėsime apie valdymo dalį tarpusavio saveikumas ir valdymas tai yra vienas ir tas pats, nes jūs atrodo, kad dėl trijų paketo elementų turite pasisakyti, ar ne? Mm. Euh, Taip iš tiesų, dėl tarpusavio saveikumo turėčiau kalbėti. ir taip pat dėl konstatuojamųjų dalių. Konstatuojamosios dalyse galėjau pamatyti, kad labai daug dėmesio skiriama konkurencijos liberalizavimui, tačiau krisi e, pakeitimuose pakeitimai man visai patiko ir kol kas nieko tikslesnio dėl tų pakeitimų suformuluoti negalėčiau. Galbūt, kai kitus klausimus nagrinėsime, aš dar pasisakysiu, o kalbant e, bendrai, norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų dalykų, tam tikrų dalykų, su kuriais ne visai sutinku, tačiau dėl pakeitimų viskas tvarko. Dabar perinu vėl prie Europos komisijos ir pirmiausia, Šaunprut komentaro ponios Šonprut komentarų. E, labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai e, poniai Sančias Šmit už e, pranešimą apie geležinkelio sistemų saveikumą. Europos komisija mano, kad jos pranešimas yra labai kruopšiai parengtas, mes vertiname jos pateiktus pakeitimus. Pakeitimai dėl vienodo bendro Europos automobilių transporto registro E, Europos komisija jį vertina labai palankiai, nes tai leistų sukurti bendrą Europos geležinkelio erdvę ir be to tai e, iš esmės pakeistų Europos geležinkelių agentūros resursų būklę, todėl mes turėtume apie tai pagalvoti. Dėl bendros ES e, signalizacijos sistemos svarbu užtikrinti, kad Europos geležinkelio agentūra ERA išduotų licenzijas ERTMS e išdavimui. Ir mes manome, kad čia e, pranešėja turi iškėlusi gana daug tikslų ir esame e, pasirengę, kad vis, esame nusiteikę, kad jūsų komitetas bendrai reikalaus daugiau šiuo klausimu. Ir tai bus tenkinamas komisijos pasiūlymas dėl pereinamojo laikotarpio naujo licencijų išdavimo proceso įgyvendinimu era yra jau e, pradėjusi renktis e, naujai veiklai. Jie vertina, kaip būtų galima panaudoti res, turimus resursus ir iš anksto pradėti veiklą. Tikimės, kad tie resursai bus pakankami, bet be abejo, jokių būdų nepritarsime tam, kad perinamasis laikotarpis bus atidėtas ilgesniam laikui negu dviejai metai. Todėl mes nerime pranešėjos pakeitimo, kuriame jis siūlo trejų metų pereinamojo laikotarpio. E, pranešimo pakeitimas dėl R pažangos siekiant licenzijų pakeitimo sistemos ir terminų e, pratesimas. Čia atrodo būtų nustatytas sąlyginis perkelimas teisės akto, dėl to e, susidarytų juridinis neiškumas ir reforma vėluotų tai prieštarauja mūsų bendram siekiui e, pagerinti geležinkelių sektoriaus bendrą efektyvumą. Kiti pakeitimai didelė dalimi yra techniniai, juos reikėtų detaliau išanalizuoti, turėtume e, išlaikyti teksto nuseklumą. Pavyzdžiui, turime pakeitimą apie atsarginės dalis arba prievolės e, TSI, TSS e, nurodyti, E, Europos komisija e, mano, kad reikėtų geriau koordinuoti e, laisvanoriško standartizavimo veiklą, bet ir tą reikėtų padaryti per teisės aktą. Savame suprantama, kad visi pakeitimai susiję su įgyvendinimo aktais arba deleguotaisiais aktais Europos komisijos yra įtraukti į bendrąją išlygą, bet apskritai pranešiai noriu padėkoti už pranešimą. Ačiū. Marie Terez, ar norėtumėte apibendrinti diskusiją? Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi pritarėme tam, kad reikia tą fragmentaciją kažkaip tai pataisyti e, tas susiskaldimas, skirtumas tarp valstybių narių yra tam tikrų pavyzdžių. Ponas Vlasekas paminėjo savo šalies pavyzdžius. Yra E, buvo užduoti klausimai, bet taip pat buvo užduotas klausimas dėl agentūros galimybės, pajėgumų savo visus techninius e, dalykus spręsti. Man iš manęs reikalautų mm, didesnio laiko, kad galėčiau atsakyti. Manau, kad apie tai dar kalbėsime, kalbėsime su parlamentarais, kadangi parlamentarai dauguma iš jų tikrai žino, kokia yra realybė vietoje. Taip pat buvo pasakyta, kad visos valstybės narės įsijungtų į šį žaidimą, nes kartais jų taisyklės veda prie protekcionizmo, o mūsų tikslas ir ES tai yra labai svarbu sukurti tikrą Europos geležinkelių erdvę. Taip pat norėčiau padėkoti, kad palankiai sulikote, sutikote mano pasiūlymą sukurti europinio lygio registrą, būtent tai galėtų padėti mums kurti europinę geležinkelių erdvę. Su partneriais, su valstybėmis narėmis mm, ir su geležinkelių bendrovėmis pasižiūrėsime, kaip viską įgyventinti realybėje. Ispanų poetas Antonija Mačiado sakė, kad e, vaikščioti išmokame, išmokstame vaikščiodami. Būtent tą linkme ir reikia dirbti. Reikia, kad visi prisidėtų prie darbo, nes turime kai ką sukurti, o dabartiniu laikotarpiu Europos sąjunga kai yra tiek daug abejonių šioje srityje, galėtų tikrai padėti didžiulį riebų pliusą šioje srityje išspręsti problemą. Ačiū. Pakeitimus siūlau e, teikti iki rugsėjo 12-osios vidurdienio, nes neturime kur skubėti, galime paskirti daugiau laiko pakeitimų rengimui. Noriu grįžti prie ankstesnio darbo tvarkės punkto ir kreiptis į poną Edilį Žuą susitikti jam galimybę pakomentuoti Rosos sferos teragut tai pranešimą. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad atliko tokį svarbų darbą. E, Džibva išiškinti įvairūs tikslai, gerinti paslaugų kokybę ir e, tą dalį, kuri pervežama geležinkeliais ypatingai, e, viešasias paslaugas, ir taip pat e, tikslą geriau sujungti įvairius Europos regionus. Aš norėčiau pasakyti, kad šis tikslas yra vienas iš pagrindinių, kalbant apie e, viešasias paslaugas ir apie šį reglamentą. E, pranešėjas labai teisingai įvardino visas problemas, kurios kyla e, geležinkelio rinkoje, e, E, viešosiuose paslaugose, e, istorinių operatorių protekcionizmą, e, seniai, kada senieji operatoriai trukdo įeiti į rinką naujiesiems ir panašiai. O sprendžiant šią problemą tikrai reikia didesnio skaidrumo ir padaryti taip, kad būtų bendri konkursai rengiami. Trys punktai, kur komisijai šiek tiek sunku taikytis su pranešėjo siūlomais pakeitimais. Pirmasis pakeitimas būtų e, pažymėtas antrojų numerių ir tai yra kompetentingos vietinės institucijos paskirimas. E, tai yra labai svarbus apibrėžimas ir tą apibrėžimą reikėtų nagrinėti kartu su kitu e, apibrėžimu reglamente, būtent su vietinio operatoriaus E, apibrėžimu. Tai yra toks e, operatorius, kuris e, su kuriuo tiesiogiai bendrauja vietinė institucija ir be jokio konkurso kreipiamas į tokį vidinį operatorių. Tai yra skaidrumo taisyklės išimtis, bet taikant tą išimtį reikia būti labai griežtiems. Dabartinėme reglamente nuspre, e, sprendžiama, kad viskas gali vykti tik tais vietinėme lygmenyje. O kas bus, jeigu bus išplėsta į kitą lygmenį tas operatoriaus automatiškas paskirimas, jeigu regioninėme arba kelius regionus apimančiame nacionalinėme lygmenyje visą tai bus daroma, tai globaliai konkurencijai vietos visiškai nebeliks. Ir tiems kontraktams kurie yra sudaromi per konkursus, irgi vietos neliks. Kitas punktas, kurį norėčiau paliesti, būtų trečias pakeitimas e, e, viešosios paslaugos ir tinklai šios savokos. Komisija norėtų, kad e, tas, tą pakeitimą iš reglamento autorius išimtų, nes regioniniai politikai tai reikštų, kad mm, viešosios paslaugos e, sutartis e, būtų išplečiama visoje linijoje, visame tinkle ir tai būtų, tai būtų atverta galimybė finansavimui visose visame tinkle e, ir išnyktų tokie e, didžiuliai skirtumai, kurie yra susiklostę dabar tarp naudingų ir nenaudingų linijų, pelningų ir nepelningų linijų. Taip pat komisija įterpė dar vieną naują savoką, e, pagal kurią reikėtų tinklą apriboti tik tais tuo, kas yra racionalu ir apsimoka. Bet, e, e, kitaip tariant, kur e, pelningos linijos, kur nepelningos ir dar yra numatyta taisyklė sudaryti sutartį tiesiogiai, tačiau tik tais tose srityse, kada tai neįtakos tiesiogiai rinkos. Komisija pasiūlė, kad būtų nustatyta 150 tūkstančių kilometrų per metus, o e, ponas Grošas siūlo pusantro milijono kilometrų ir manau, kad tai yra tikrai neprotinga. Tada jisai e, pasiūlė E, kaip kompromisą ir komisija sutiktų tikriausiai su tokiu skaičiumi 500 tūkstančių kilometrų per metus. Taigi labai ačiū visiems uždėmesį, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Merci beaucoup. Rosa. Ačiū. Ras, Rosa, ar norite atsakyti į šios pasisakymus? Ačiū. Už e, e, norėčiau šiek tiek viską paaiškinti, dėl ko pateikti tie pakeitimai. Iš tiesų, skaidrumas yra labai reikalingas dalykas keičiant šį reglamentą ir konkrečiai kalbant labai svarbu e, apibriežti kompetentingą vietinę instituciją. Kai mes tą apibrėžinėjome, manėme, kad reglamento e, dabartinio apibrėžimo nepakanka, kadangi dabar e, jau apimama viet, vietin, vietinės, e, vietiniai regionai, kaimo, miesto regionai, kaimo regionai. Ir dėl to mes ir taip ir norėjome pakeisti. O trečias pakeitimas. E, yra padarytas dėl to, kad viešosios paslaugos turi dėrėti su komerciniais, tiksl, e, komerciniais tinklais manau, kad čia anksčiau turėtas apibrėžimas jokių problemų dėl taikymo nesukėlė. Ir dabar komisija kalba apie regioninius ir vietinius tikslus bei subnacionalinius tikslus, tačiau mums tais nelabai aišku ir norėjome atitinkamai viską viską pakeisti. Manau, kad su komisija galėsime sutarti dėl to dalyko. Toliau šeštas pakeitimas e, dėl tų kilometrų skaičiaus. Pasižiūrėsime, kokie bus pakeitimai pateikti iki rugsėjo. Manau, kad rasime susitarimą, e, pašnekėję su vienais ir kitais pateikusiais pakeitimais. The... Ačiū. Noriu pereiti prie paskutinio šio pasiūlym, pake, pa, pasiūlymų paketo um, um, punkto, pono Joachim Celler pranešimo rengiamo dėl taip pat bendros Europos geležinkelių erdvės. Noriu patvirtinti tai, kas buvo pasakyta, ką pasakė Rosa, komentuodama savo parengtą nuomonę. Geležinkelių transporte dar esame toli nuo Europos bendros erdvės, nuo bendros erdvės su, sukūrimo 1997-1998 metais buvau susitikęs su Poznanės meru, kalbėjome apie Europos bendrą erdvę šioje srityje, aišku, tai buvo laikas kuomet e, Berlyno sienos žlugimas buvo dar šviežia naujiena, mes kalbėjome apie tai, kaip svarbu, e, kaip, kaip svarbu kur, yra kurti bendrarbę ir kad ES reikia rytų ir vidurio Europos valstybių. Kalbant apie Europos bendryje, mes kalbame apie uh, E, paslaugų ir asmenų judėjimą ir mainus akcentavome, kad būtina užtikrinti judėjimo laisvę. Ir tuomet sakiau, kad Europos vienybę užtikrinsime tuo atveju, jei traukinys vėl galės važiuoti iš Poznanės į Berliną. Iki 98 metų tas e, traukinys važiavo buvo įmanoma vykti į Berliną, e, pažiūrėti spektaklio e, Berline ir grįžti į Poznanę ir eiti į darbą. Kitą dieną Poznanėje, na, šiek tiek važiau gal išsimiegotum, bet traukinys, e, toks traukinys važinėjo, o dabar tokių, tokio maršruto nebėra. Kitais metais transporto komitetas lankysis e, vakarinėje Lenkijos dalyje, kur nagrinės transporto jungtis tarp Vokietijos ir Lenkijos e, palei sieną. Pradėsime nuo Katovicų, e, 600 km nuo Berlyno, tai visiškai netoli. E, ir aš norėčiau vykti iš Katovicų į Berliną traukiniu. Bet atrodo, kad greičiau, paprasčiau nuvykti iš Berlyno į New Yorką, nei iš Berlyno į Katovicus. Nėra traukinio nei per e, Ščecina, nei per Varšuvą. Kelionė užtrunka 9 valandas, reikia persėsti 2 ar 3 kartus. Per 9 valandas greičiau nuvyks į New Yorką. Manau, kad tai yra skandalinga situacija. Ir kai kalbame apie tai, kalb, svarstome ES transporto saveikumo tikslus, aplinkos sauginius reikalavimus, tampa aišku, kad dar neprieartėjome prie tikslų įgyvendinimo Europos mastu. Svarstame ketvirtąjį geležinkelių paketą, kalbame apie saveikumą. Marija Teresa apie tai kalbėjo svarstame infrastruktūrą ir matome, kad vis stiprė valstybių narių tendencija linkti link protekcionizmo. Turime kažką padaryti, kad ištrūktume iš šio užburto rato ir kad traukiniai vėl skrietų per Europą e, nesusidurdami su kliūtimis, kurias kelia nacionalinis egoizmas. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kokie yra bendri, platesni transporto tinklų tikslai, tačiau vertinant tarp valstybinės jungtis, tampa aišku, kad reikia dar toliau harmonizavimo pastangų ir prisitaikyti prie e, tam tikrų poreikių. Paslaugų teikėjai dirbantis geležinkelių sektoriuje ne, nesusijęs su Europos masto, su, su Europos teisės aktais, nes jiems galio, negalioja, jų tas e, reglamentavimas neliečia. Turime nepamiršti subsidiarumo principo ir turime būti atsargus, kad e, neprimestume tiems pramonės sektoriams Europos europinių sprendimų, kur viskas gerai veikia, nes vietos lygmenį žmonės paprastai gerai žino vietos poreikius. Todėl mano pakeitimai ir mano, mm, mano nuomonė yra parengta, parengiau ir pakeitimus, galite susipažinti. E, lauksiu jūsų nuomonių, komentarų, lauksiu keitimosi nuomonėmis, paskui perduosime šią nuomonę transporto komitetui. Ponas Bisep. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti pranešėjo darbu, e, tokiu būdu į geležinkelių sistemą bus geriau įtraukiamos savivaldybės. Taip pat e, aš esu šešėlinis pranešėjas ir kalbant apie geležinkelių sistemą, norėčiau, kad būtų daugiau pragmatiško požiūrio, sub, subsidiarumo ir bendrų taisyklių. Kad kiekviena sistema galėtų uh, veikti pagal bendras taisyklės, o ne būtų daug skirtingų sistemų. Taigi tokia mintis būtų pagrindinė. Taip reikia atskirti pagrindinės funkcijas, kadangi būtent pagrindinės funkcijos gali e, atverti kelią diskriminavimui, taip visiškam skaidrumui ir e, finansiniam ypatingai, taip e, europinėms bendroms sistemoms, kurios apjungs e, nacionalinės, taip e, infrastruktūrų vystimui ir strategijoms, taip e, į, įvairioms kompetencijoms kompetencijoms, taip pat ir Europinėme lygmenyje ir e, tarptautiniams maršrutams. Aš nemanyčiau, kad e, vertikalus atskirimas e, būtų komisijos siūlomas, e, siūlomas, siūloma išeitis. Tiesiog tokiu būdu padidinama modalinė e, pervežimo geležinkeliais dalis. Žinoma, e, reikalingas didesnis lankstumas, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurie, kurios veikia vietiniu mastu. E, dėl, manau, kad direktyva aiškiai pasako, e, pasisako dėl pelno, kuris turėtų būti skirstomas, dėl savivaldybių atstovus atsakomybės. Aš manyčiau, kad e, viskas teisinga čia. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm tobulinti pasiūlymą. Reikėtų aptarti septintą pakeitimą ir remtis tokiu principu, kad ta direktyva turėtų būti gerokai pakoreguota. Iš tiesų reikia labai nusekliai žiūrėti, pagal kokią procedūrą e, valstybė narė gali blokuoti prieigą prie savo geležinkelių sistemos ir teritorijos. Mm, politinių sprendimų prieimėjai politi, e, vietinių lygmenių turėtų spręsti vietinių geležinkelių tinklų problemas, kadangi jiems tenka politinė atsakomybė. Dar vienas dalykas - region vidinis transportas ir tarptautinis transportas. Tai yra tokie dalykai, kurie turi būti sprendžiami prioritetinė tvarka. E, ir e, turi būti nusekliai einama prie geležinkelių reformos ES. Ačiū toliau, Oldžich. Ačiū už man sutiktą galimybę pasisakyti. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimo tekstą. Be abejo, manau, kad kai kuriuos aspektus reikėtų paaiškinti tiksliau. Uh, esu šešėlinis pranešėjas transporto komitete dėl šios direktyvos keitimo ir todėl šią temą jau kurį laiką šią temą kurį laiką domėjausi. Mes turime užtikrinti e, našę transporto, e, geležinkelių transporto sistemą, kuri taptų alternatyva kelionėms oru arba keliais sausumą ir turime e, užtikrinti mažų, nedidelių e, ekonominių operatorių nediskriminavimą. Komisijos pasiūlymas. Komisijos pasiūlyme e, siūloma pasirinkti holdingo struktūrą ir ją išlaikyti tose valstybėse narėse, kurioje jie egzistuoja tuo metu, kai įsigalios direktyva dėl skirtingų paslaugų atskirimo. Tos valstybės, kurios turi holdingo struktūrą, turi suteikti galimybę ir kitoms pasirinkti panašią struktūrą. E, įmonės, kuriuose dirba ne, mažiau nei 50 įmonių, e, jeigu kalbame apie e, paveldui svarbius geležinkelio maršrutus, vietos e, e, vietinės, vietinius atstumus aprūpinančias geležinkelio įmonės. Tokia struktūra būtų palanki tiems, kurie tenkintų tam tikras sąlygas E, iki direktyvos įsigaliojimo. Todėl tokią galimybę, tokią alternatyvą dar reiktų išlaikyti ir tam tikram laikotarpiu ateityje, nes vietos valdžia bus tokių, yra tokių įmonių savininkė ir joms gali iškilti problemų. Aš turiu kai kurių išlygų, aš tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti visas šias problemas komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Noriu visų pirma padėkoti pranešėjui, poniai Zeller ir padėkoti komitetui iš parodytą susidomėjimą ketvirtuoju geležinkeliu paketu. Tai, tai svarbus e, pasiūlymų paketas sanglaudų teritorijų sanglaudai. E, juo siekėme užbaigti Europos geležinkelio erdvės kūrimą, užtikrinti geresnę kokybę, didesnį pasirinkimą geležinkelio paslaugų srityje. Dabartinis pagrindas geležinkelių sistemos yra nepakankamas ir negali atremti visų iššūkių, negalime užtikrinti reikalingos kokybės, e, galiojančias procedūros yra pernelyg brangios sektoriaus organizacija nenumato opt galimybės optimaliai valdyti infrastruktūrą. Ir trečia, tik tai krovinių pervežimas ir tarptautinis keleivių pervežimas yra atviras tarptautiniai konkurencijai. O tai reiškia, kad daug, daugelis vietos paslaugų yra nacionalinės e, kompetencijos e, srityje. Komisija parengė poveikio vertinimą ir mes norime pasidžiaugti pranešėjo parengtą nuomonę, kuri didžia dalimi pali, paliko komisijos sieki optimal, optimizuoti sistemų valdymą ieškant e, paprasčiausio ir našiausio sprendimo, kuris užtikrintų sąžininką konkurenciją ir nediskriminuojančią prieigą prie geležinkelių rinkos. Kad būtų užtikrintas tam tikras lankstumas, pasiūlyme numatoma alternatyvi galimybė pasirinkti institucijų atskirimą toms valstybėms, kuriuose bus holdingo struktūra reglamento įsigaliojimo metu, tą palaiko ir pranešėjas ši alternatyva priimtina ne tik komisijai, bet ir daugybei valstybių narių, bet tik tuo atveju, jei bus apsauginės priemonės, kurios užtikrins, kad nebūtų iškraipama konkurencija. Sveikiname pranešėjo pakeitimą skirtą sustiprinti finansinio skaidrumo nuostatas bei visus pakeitimus, kurio, kuriais sustiprinamas komisijos pasiūlymas. Tačiau noriu išsakyti dvi svarbės išlygas. E, išimtis taikoma mažoms bei vertikaliai integruotoms įmonėms bei konkretiems projektams nueitų per toli ir numatyti kriterijai nepakankamai atsižvelgia į poveikį, šių siūlymų poveikį rinkos funkcionavimai. Kai kurios saliginai mažos struktūros gali, įmonės gali ypač, būti ypač svarbios svarbiems aspektams, pavyzdžiui, Lamanšo sąsiauriui, e, geležinkelio jungčiai per Lamanšo sąsiaurį. Komisija šiuo metu nagrinėja e, pažeidimą, nes ten toliau išlieka kliučių. Ir tos pačios taisyklės turėtų galioti visur, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipimų. O kalbant apie mažas e, infrastruktūros, mažos E, apimties nedidelio masto infrastruktūrą jų klausimų jau galioja 2012-44 direktyva, kur, kuriai parlamentas pritarė pareisiais metais. Esame numatę atitikties patvir, patikrinimo procedūrą, pagal kurią komisija valstybė nariai paprašys ar savo iniciatyvą galės patikrinti, ar reikalingi saugikliai ir apsauginės nuostatos buvo įgyvendintos verteliai integruotos struktūros įmonėse. Pranešėjas siūlo atmesti, išbraukti galimybę e, naudotis prieigą prie geležinkelių rinkų tuo atveju, kai ne, ne, nesigyvendinamos saugumo nuostatos. Kalbant apie vietos ir regioninių kompetitingų valdžios institucijų dalyvavimą e, geležinkelių valdyme, e, komisija palaiko šį siūlymą, nes vietos valdžia yra pagrindiniai e, geležinkelių naudotojai ir turėtų siekti geresnės kokybės. Tačiau, kai būtina, reikėtų siekti reikalingo lankstumo ir vengti pernelyg e, didelių struktūrų, kurias sunku valdyti. Pranešėjo požiūris į kelionės bilietų sistemą yra labai ambicingas. Tačiau atsižvelgiant iš šios sistemos poreikius, e, geležinkeliai turi išlaikyti komercinį savarankiškumą ir galimybę e, rinktis novatoriškus sprendimus. Taip pat reikėtų pasirinkti realistiškesnį e, požiūrį tarp dviejų sistemų - integruotos bilet, kelionės bilietų sistemos ir ištisinės kelionės bilietų sistemos. Galiausiai siūlymas, dėl kurio dviems metams būtų atidėtas Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų uh, sistemos įgyvendinimas. Komisija nemato priežasčių vėlinti šios struktūros sukūrimą ir jos atsiradimą, nes pranešėjas kalbėjo apie infrastruktūros problemas, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Lenkijos. Ir būtent siekiant, kad būtų bendradarbiavimas infrastruktūros klausimais, komisija ir siūlo steigti Europos infrastruktūros valdytojų instituciją. Bet mes sveikiname pranešėjo pasirinktą požiūrį ir jo užmojų mastą. Comment. Joachim, ar nori pakomentuoti? Taip, ponė pirmininkė. Mes Girdėjome pranešimą ir pasiūlymų labai nuseklų pristatymą. Todėl aš su savo kolega e, nusprendžiau, kad e, panagrinėsime tuos e, aspektus, kurie yra kontroversiški, kuriems reikia konstruktyvumo, bet komisijos pasiūlymus ir komentarus aš susižymėjau. Ir turim suprasti, kad turime veikti vietos lygmenių. Čia yra esminis dalykas. Infrastruktūra yra labai svarbi ES tinklų funkcionavimui, jeigu yra sutvarkyta vietoje. Be abejo, mums e, turime pritaikyti bendrą europietišką sistemą. Tačiau, kai kalbam apie kitas geležinkelio rūšis, kurios neįeina Europos tinklą, tai aš nemanau, kad e, reikėtų e, reikalauti, kad Europa įsikištų nacionalinės ar regioninės administra... E, valdžios įstaigos už tai yra atsakingos. Aš pasižymėjau, kokius komentarus išsakė Europos komisija ir aš juos atsakysiu. Ačiū. Ačiū vėlgi vienintelis sprendimas mums reikalingas yra nustatyti pakeitimų patikimo terminą. Ir aš siūlau kitus paketo elementus e, aptarti vėliau. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 12. Toliau. E, kitas mūsų posėdis įvyks rugsėjo 23-24, o šis posėdis baigėsi. Linkiu geriausių vasaros atostogų visiems kurie šiandien dar ištvėrėte su mumis iki posėdžio galo ir baigiu dabar jau posėdį. Ačiū. So now the interpreters have a problem or how is it?